Ponios ir ponai, mėly kolegos, nacionalinių parlamentų ir Europos parlamento nariai, man tenka garbė kaip biudžeto komiteto pirmininkui Europos parlamente ir Prancūzijos atstovui pasveikinti jūs susirinkusius į šį e, posėdį skirtą biudžeto politikai ir biudžeto koordinavimo veiksmingumui. Ir pirmininkausiu šiam posėdžiui draugę su ponu e, Duisenberg, Niderlandų parlamento atstovui. Noriu padėkoti ponui Moskovici, komisijos nariu atsakingų už mokesčius, finansinius klausimus, biudžetą bei muitus, už tai, kad sutiko ateiti pas mus šiandien rytą pasikeisti nuomonėmis. E, Antroji mūsų tarparlamentinės konferencijos sesija bus skirta procedūroms ir mechanizmams, kuriuos ta, taiko įvairios šalis, siekdamos užtikrinti e, biudžeto discipliną ir taip pat aiškinsimės, kokį vaidmenį čia vaidina Europos parlamentas. Kalbėsime apie tai, kaip e, pasiekti čia pažangos biudžeto klausimais, taip pat e, kaip užtikrinti reikalingus procesus eurozon. eurozonoje, kaip minimama penkių pr, e, pirmininkų pranešime dėl e, pinigų ir ekonomikos sąjungos kūrimo užbaigimo Europos sąjungoje. Kolegos, reikia pasakyti, kad Europos sąjunga neturi ekonomikos politikos, kur yra tik nacionalinės politikos šioje srityje priedas ir kad čia stinga, kad stinga sinergijos tarp pinigų politikos ir biudžeto politikos. Noriu taip pat pasakyti, kad būtina užtikrinti atskirą nuosavą eurozonos biudžetą, kad galėtume atremti asimetrinius šokus ir sustiprinti pastangas, kuriuomėsi valstybės reformuodamos eurozoną šioje sityje galiojantis įstatymai yra įstatymai priimti įvairiais laikotarpiais. Taip pat noriu pasakyti, kad finansinio stabilumo mechanizmas, e, kuriam lėšų skiria eurozonos valstybės, e, kad šis Europos finansinio stabilumo mechanizmas yra visiškai nekontroliuojamas Europos parlamento, nei Europos parlamento, nei nacionalinių parlamentų. E, Aš asmeniškai norėčiau taip pat pridurti, kad galėtume patobulinti procedūras e, ir, ir padirbėti su eurozonos ministrais. Žinoma, tikriausiai finansų ministerijos kryptimi ir manau, kad 13 straipsnio konferencijos galėtų būti rengiamos dažniau kad būtų atstovaujami valstybių narių, finansų ir biudžeto reikalų komitetų nariai bei Europos parlamento nariai Tai tiek, manau, aš pats asmeniškai. Manau, kad fiskalinio susitarimo 13 straipsnis mums sutikė galimybę ir, ir nutėse kelius, kuriuos galėtume e, ryštingiau, drąsiau panagrinėti. Taigi, taip pat tikėsiuosi išgirsti jūsų reakciją šiais klausimais. Bandysime subalansuoti e, numatomas diskusijas ir kal, tų, kurie kalbės, prašyčiau neviršinti dviejų minučių. Jei e, kolega pirmininkas Duisenbergas norės kalbėti, jis paskui taip pat e, vadovaus šiam posėdžiui draugės manim. O dabar noriu suteikti žodį Pierre Moskovicijui įžangai ir prašyčiau neviršti dešimties minučių. Dėkuoju, pirmininkė. Stengsiuosi neviršyti dešimties minučių. Gerbėjim parlamento nariai, dėkoju, kad vėl mane pakvietėte, nes šiuose diskusijose jau dalyvavau vakar, diskusijose su parlamento, nacionalinių parlamentų nariais ir diskusijos dėl biudžeto ir ekonomikos klausimų buvo labai įdomios. Galiu pasakyti, kad mūsų prioritetai Europos semestro rėmose buvo trigubi, tai yra investicijos e, reformos ir e, struktūrinės e, valdymas ir galiu pasakyti, kad mūsų biudžeto formavimas yra Europos prioritetas, tačiau turime nesumažinti augimo ir nacionaliniai parlamentai privalo suvaidinti savo vaidmenį šiame procese. Labai svarbu, kad nacionaliniuose parlamentuose, aš pats buvau parlamentaras, mes atsižvelgtume į tą europinę dimenciją e, vykdydami savo įgaliojimus. Be jokios abejonės, koordinavimas savo prasme yra e, europinio lygio. Dėl to niekas nesiginčia. Tiek e, politiniai sprendimai, tiek gairių pasirinkimas e, vis dėlto lieka nacionalinių parlamentų prerogatyva. Ir Paskiau lieka tik dialogas. Taigi, kodėl tas reikalingas koordinavimas? Todėl, kad valstybių narių biudžeto formavimo sistemos eurozonoje e, labai e, priklausomas nuo vieni kitų ir krize irgi daro poveikį visiems. Todėl norėčiau vieną kitą dalyką Jums priminti. Biudžeto formavimo atsakomybė turėtų būti Europos ekonominės politikos formavimo e, ramstis. Ta mintis atsirado po krizės ir aš pats esu Europos komisijos narys atsakingas už ekonomikos finansų bei mokesčių klausimus ir 2015 nu, metais įsipareigojau prieš parlamentą čionai e, eiti šias pareigas, laikytis principų ir E, formuoti biudžetą. Ir tai nėra tik tai formali atsakomybė, tai yra reali užduotis. Mes privalome nepamiršti, kad mūsų visuomenė senėja ir valstybių išlaidos didėja, auga. Todėl turime išlaikyti tą kartų solidarumą tiek trumpuoju, tiek ilguoju laikotarpiu. Turime išlaikyti mūsų biudžetą E, tvarų ir taip pat nepamiršti ekonomikos augimo, kuris yra mums reikalingas. Taigi ieškome kompromisų ir tai darome Europos semestro rėmose. Apie tai kalbėjome vakar. Kai kurioms valstybėms tai reiškia, kad reikia įgyvendinti struktūrinės reformas, kurios prisidės prie augimo. Tai yra trumpalaikės priemonės, o taip pat tam tikros reformos, kurios būtų ilgalaikės biudžeto formavimo atsakomybė turi e, remtis konsoliduota eurozonos vizija. Vienose valstybėse reikalingos investicijos, kitose, pavyzdžiui, veikimo laisvė yra ribota ir reikia e, e grįžti prie taisyklių laikymosi. Taigi, yra tam tikri disbalansai, juos reikia koreguoti, bet kaip sakiau, turime žvelgti plačiai visą Europos zoną. Nes kol kas mes mastome dar e, labai siaurai, matydami tik tai savo šalis. Tai čia tokios mano pradinės pastabos, į kurias reikėtų atsižvelgti prieš pradedant e, diskusijas apie esminį koordinavimą. Taigi, biudžeto formavimo koordinavimas ir atsakomybė jau yra e, diskusijų objektas nuo Lisabonos sutarties. Augimo ir stabilumo paktas yra šio koordinavimo rėmai. O fiskalinis susitarimas, fiscal compact angliškai, yra tarp valstybinė priemonė, kuri skirta sustiprinti tam tikras koordinavimo sritis. Yra numatytos valstybėms narėms atsakomybės. Ir čia E, perimas prie naujos valdysenos, kuri buvo pradėta kurti po krizės, šiek tiek pakeitė mūsų darbo atvarkę. Ir galima sakyti, kad e, šiek tiek pasislinko dėmesio centras. Dabar eurozonoje mes kalbame apie biudžeto politikų koordinavimą. Tai yra e, rudenį pristatysimo biudžeto koordinavimą diskusijos vyks su Eurogrupe ir Europos komisija. Ir Europos Sąjunga turės iš tiesų didžiulės, didžiulius įgaliojimus. Galima bus diskutuoti atskirai su kiekviena šalimi ir paprašyti, kad jinai e, pristatytų, sakykime, kokį nors biudžeto projekto pakoregavimą, pakeitimą. Nacionaliniai parlamentai, žinoma, ir toliau vaidina labai svarbu vaidmenį šiame procese, e, ypač įgydami tą e, biudžeto formavimo atsakomybę. Kokiu būdu? Pirmiausia, parlamentai turi užtikrinti, kad biudžeto formavimo politika būtų tvari. Yra kriterijai, yra e, taisyklės, kurių reikia laikytis. Parlamentai turi užtikrinti, kad biudžeto formavimas būtų veiksmingas. Bet kokia politika ir tikslai gali būti pasiekti tik tai po to, kai yra labai aiškiai išdiskutuojami tie tikslai nacionalinių lygių. Ir, kaip sakau, be jokios abejonės, nacionalinis parlamentas kaip tik už tai yra atsakingas, ne jokia kita institucija. Pagaliau nacionaliniai parlamentai taip pat yra nacionalinių biudžetų uh, formavimo garantas. E, parlamentai turi užtikrinti, kad e, biudžetų būtų laikomasi. Tai yra tarsi ta bendra atsakomybė kartu su Europos komisija, kuri tenka Europos parlamentams. Taigi, parlamento įtraukimas į biudžetų formavimą ypač svarbus. Taip pat, kai ko vyksta biudžetų koordinavimas. Taigi, nacionalinės programos galima sakyti, sąlygoja, įtakoja konvergencijos programas pagal Europos semestrą. Jūs žinote, kad e, stabilumo ir augimo paktas reikalauja, kad kiekvienoje programoje figuruotų informacijos apie tai, kada biudžetas buvo patiktas svarstyti parlamentui, ar jisai buvo patvirtintas ar ne, ar buvo padaryti pakeitimai, ar buvo vyko diskusijos dėl tarybos pasiūlymų, ar kitų tarybos rekomendacijų. Tai reiškia, kad eurozonos valstybės Europos Sąjungos lygių įsitraukia į metinių biudžetų formavimą. Ir čia nacionaliniai parlamentai vaidina svarbu vaidmenį Jie įvertina Europos komisijos nuomonę, e, tvirtinami tuos savo nacionalinius biudžetus. Ir kaip jau sakiau, komisija yra pasiruošusi nacionaliniam parlamentam pateikti savo nuomonę tada, kai jos e, komis, kai nuomonė komisija yra prašoma pateikti. Kitaip sakant, parlamentas įvertina, ar jai ar jam reikia pasinaudoti šiuo dialogo įrankiu, prašyti komisijos nuomonės ir galiausiai komisija tą gali padaryti. Ir aš labai pasisakau už tokią procedūrą. Jeigu reikia daryti tam tikras korekcijas, tai yra daroma. Ir komisijos pirmininkas, pavyzdžiui, penkių pirmininkų pranešime, o taip pat ir uh, E, savo metinėme pranešime labai aiškiai užsakė, kad ekonomikos ir pinigų sąjunga, norint, kad jinai veiktų veiksmingai, turi e, turėti fiskalinių biudžetinių bendrų gebėjimų. Ir štai aš esu įsitikinęs, visiškai įsitikinęs, kad tas yra labai reikalingas. Aš dėl to kaip tik ir dirbu nuo pat savo m, mm, kadencijos pradžios. Nes iš tiesų po krizės paaiškėjo, kad reikia tos uh, uh, centrinės atsakomybės. Visiškai nesinai buvo kalbėta apie JAV. Eurozona turi turėti savo biudžetą, turi turėti savo išdą. Tas bendras išdas tarsi būtų tų bendrų biudžetų uh, visuma ir jinai būtų reikalinga makroekonominiam stabilumui užtikrinti. Taigi, kai yra tas išdas, be jokios abejonės iš karto e, reikalingas ir politinis atstovavimas. Tai reiškia, kad anksčiau ir vėliau reikės mums eurozonos finansų ministro, kas e, jį rinks Europos komisija ar taryba, tai čia klausimas. Bet e, sakyčiau, kad tai turėtų būti daroma bendrai. Ir kitas dalykas, Europos ir nacionaliniai parlamentai taip pat turėtų uh, uh, įvesti naujas procedūras, kaip šitas procesas būtų kontroliuojamas. Tai tuo aš ir savo pasisakymą baigsiu, tokios mano būtų pastabos. Ir paskutinis pastebėjimas. Europos komisija, kontroliuojant biudžetą, yra pagrindinis veikėjas. Tačiau tas procesas neprimestas iš viršaus. Visiškai gerbiu nacionalinių parlamentų prerogatyvą, jų suverenitetą ir, kaip jau sakiau, šitas koordinavimas nėra kėsinimasis į jūsų valstybių suverenitetą. Mes tik norime priminti, kad šiandieną yra būtinas dialogas ir kitas įk būtina pasidalinti ir sprendimo prieimimo atsakomybę. Dėkoju, komisijos nariai, iš tiesų, kai, ką, kai kurias atsakomybės e, jomis būtina pasidalinti. Dabar žodį suteiksiu Francesco Bočia, kuris yra Italijos Respublikos atstovų rūmų biudžeto e, ir planavimo komiteto narys. Dėkoju. Pirmininkė, aš liksiu prie tos pačios temos, apie kurią diskutuojame mūsų šioje sesijoje. Ir e, pakalbėsiu apie Italijos įstatymus, kurie e, įgyvendina ekonominio valdysenos taisyklės. Mes tą padarėme nepažeisdami Europos institucijų numatytų terminų. Pradžioj norėčiau priminti, kad Italija per tą laikotarpį, kuris sutapo su ekonominė krize nuo 2008 metų ir iki 2015 metų, išgyveno iš tiesų tą laikotarpį kaip didelių reformų laikotarpį mes įsteigėme tą e, fiskalinę valdybą, o taip pat ir biudžeto formavimo instituciją, e, kuri buvo įtraukta į biudžeto formavimo procesą nuo 2012 metų. Šiandieną e, tam pritarė beveik visa e, Italijos parlamento dauguma. Dėl fiskalinės valdybos e, įsteigimo balsavo du trešdaliai parlamento narių. Tai reiškia, tai yra tam tikras organas, kuris reiškia savo nuomonę dėl e, biudžeto ir biudžeto formavimo. Taigi, dėl to balsavo, primenu, du trešdaliai parlamento narių. Taigi, tai nėra, ir valdybos nariai yra e, neskiriami, bet išrenkami. Ir tam pritarė net kai kurie užkėtėjo pozicijos nariai. Tai yra tarsi mūsų prievolė ir mes ją įgyvendame, įsteigdami šitą fiskalinę valdybą. Taigi, dabar noriu pakalbėti apie mūsų parlamentą. Parlamentas e, yra įtraukiamas į visą biudžeto formavimo procesą nuo pradžios iki pabaigos. Italijos e, teisės aktų e, leidėjas e, siekia užtikrinti, kad biudžetas būtų formuojamas skaidriai ir nepaisant dabar esančių diskusijų, kurie pasisako, pavyzdžiui, kur pasakoma dėl už taupimą ir Keiniuso politikos laikymasi. Yra ir įvairiausių populistinių minčių, kurie pasisako, kad nereikalinga finansinė sąjunga. Mes galime pastebėti, kad ekonomikos atsigavimas yra labai lėtas, užtruko labai ilgai. O Europos šalis, kurios paraidžiui laikėsi taisyklių, vis dar nesugeba atsigauti po tos krizės. Euro zona ir eurozonos BVP augimas yra ne tik mažesnis už JAV BVP, ar, arba jau nekalbant apie besivystančių šalių BVP, bet mažesnis net už 28 ES narių BVP. Ir kitas dalykas, apie kurį reikia pakalbėti, kaip krizė atsiliepė produktivumui. Visų finansinių taisyklių laikymasis privertė gerokai sumažinti investicijas. O kai kuriuose valstybėse narėse investicijų situacija dar pablogėjo. Buvo pasiūlytas Junkerio investicijų planas 315 e, milijardų investicijos. Europos, ne, Italijos parlamentas pasisakė už, priemė rezoliuciją ir pasisakė už reformas. Mes pasisakėme už Europos investicijų banko priemonių panaudojimą siekiant finansuoti viešasias investicijas. Tai yra euro obligacijų emisija. Siekiant finansuoti valstybės išlaidas. Kaip jau be to Junkerio plano buvo dar ir kitos priemonės, tai yra kiekybinio švelninimo priemonės, kuris patvirtino Europos centrinis bankas. Ir taip pat kita priemonė, taip vadinama Europos sistemos, sisteminis mechanizmas. Kai kuriuose Europos valst, Sąjungos valstybėse eksportas šiek tiek padidėjo. padidėjo pagerėjo ir biudžeto e, situacija. Ir tai yra ne tik Vokietijos ir Nydelno, bet taip pat ir Italijos situacija. Kai sakau, kad eksporto nepakanka, turime nie, kad reikia ir kitų priemonių. Turime kalbėti apie konkurencingumo pagerinimą kitose sektoriuose, kuris, kurie yra reikalingi ūkio atsigavimu. Taigi mes turėtume galvoti apie Europos atsigavimą ne tik e, kalbėdami apie eksportą. Italijoje tai siekia beveik 50 milijardų eurų. Bet turime kalbėti ir apie vidaus paklausą, apie vidaus vartojimą ir vartojimo padidinimą. Mes per pastaruosius tris mėnesius baigsime kai kurias šal, reformas šalyje, biudžeto formavimo reformas ir tai tokiu būdu pasiūlysime panaikinti tam tikrus e, saugiklius. Mes pakeisime biudžeto formavimo mechanizmus pagal komisijos pateiktas rekomendacijas. Dėkuoju. Eurozonos biudžeto poreikius komentavo įvairūs finansų ministrai, komisarai, o Europos parlamentas bando suvokti ir įsivaizduoti, kaip turėtų atrodyti eurozonos biudžetas. Ekonomikos ir biudžeto komitetai yra paskyrę pranešėjus, renkti pranešimą, jie dirba drauge, ponė Bervenš, Pervenš Bereš dirba ekonomikos komitete, o ponas Rameris Bögė biudžeto komitete. Dabar žodis poniai Bereš trims minutėms. Ačiū, ponė pirmininkė. Diskusija, pradeda, kurią pradedame šį rytą, yra labai svarbi. Ir tai diskusija, e, kurios, kurioje negalime dalyvauti vieni. Pradedame darbą su Raimeriu Biugė ir pradėdami šį darbą, manau, puikiai suvokiame, kad viena vertus vyksta darybos Junktinė karalystė ir kad ir kaip jos baigtųsi, atsilieps čia vykstančioms diskusijoms ir kita vertus nauji iššūkiai, e, su kuriais susiduria šalių ekonomikos, kai kurios iš jų pirmose linijose, pavyzdžiui, dėl pabėgėlių prieimimo sąlygų. Tai taip pat atsilieps visoms, paveiks visas diskusijas, kuriuose dalyvaujame kalbėdami e, apie tai, kas daroma šioje srityje jau ilgą laiką. Tvarkaraštis darbų jau beveik numatytas. Žinome, kad Europos komisija yra įsipareigojus parengti pasiūlymą šio klausimu iki metų pabaigos. Europos vadovų taryba, kad ir kokie būtų jos rezultatai šią savaitę, veikiausiai, veikiausiai taip pat labai aiškiai pasisakys šią temą ir Žinome, kad kai kurios valstybės narės, kaip pavyzdžiui Prancūzija ir Vokietija, yra numatę pateikti pasiūlymų e, šiuo klausimu iki šių metų pabaigos. Kodėl mes imamės ryštingai šios temos? Tai susijęs su problemomis, kurias turime išspręsti. Ir manau, kad mes elgiamės gana e, originaliai nes pirmą kartą Europos parlamento rengiamas pranešimas e, bus skirtas būtent šiai galimybei, ne tik eurozonos gebėjimams, bet ir, ir tam, ką diplomatinė kalba vadiname eurozonos biudžetu. Ir jau antrą kartą ekonomikos komitetas ir biudžeto komitetas dirba drauge ir tai, tai, tai aktualu abiems komitetams ir būtent mm, pas pradėjus renkti žymųjį Junkerio planą, investicijų planą ES mastu, mes bandėme išsiaiškinti, kokie aktualiausi aspektai yra eurozonoje ir bandėme ir, ir būtent todėl suvokiama, kad, kad čia abiejų mūsų komitetų kompetencijos yra paliečiamos šioje srityje. Tai taip pat susijęs su tuo, kad šis, šis klausimas buvo nekarta e, keltas Europos parlamente. Jūs ant savo stalų turite darbinį dokumentą, kuris vakar buvo užbaigtas renkti ir ten yra e, pir, pirmosios tendencijos mūsų, e, mūsų, mūsų gairės, kaip mes rengiamės dirbti. Viskas keičiasi realiu laiku, kaip matėme paspalio mėnesio plenarinėje sesijoje Europos parlamento. Mes tengiamės neatsilikti nuo kitų institucijų darbų tvarkarašio. Aš nevardinsiu viso ilgo susijusių uh, renktų pranešimų sąrašo, bet kadangi jau kalbu, norėčiau panagrinėti šių vykstančių diskusijų um, atspirties tašką, kokiais argumentais jos grindžiamas. E, komiteto pirmininkas kalbėjo apie bendrą atsakomybę. Man atrodo, kad kalbant apie eurozoną, būtina parengti eurozonos biudžetą, bet tai susijęs su triguba e, su trigubomis problemomis. Visų pirma, kaip reaguoti simetrinius ir asimetrinius uh, šokus, sukretimus, kaip išnaudoti investicijų potencialą ir kaip užtikrinti realiosios ekonomikos konvergenciją, kad užtikrintume, jog eurozonos funkcionavimas būtų tikras. Ačiū pirminkė, e, aš jūsų nenutraukiau. Dabar e, žodis ponui Bėgiai. Ačiū ponė pirmininkė, ponios ir ponai šis darbinis dokumentas, kurį parengėme drauge, tai tik pradžia labai sudėtingos užduoties, kurią iškėlėme savo, bendradarbiaudami e, du komitetai - ekonomikos ir biudžeto. Jei pažvelgtume į egzistuojančius šiuo klausimu dokumentus, keturių pirmininkų pranešimą, taip pat e, akademinės apžvalgas. Tai pamatysime, kad e, reikia atsakyti daugybę klausimų. Norime, kad šis procesas būtų atviras ir jūs, kaip kolegos iš nacionalinių parlamentų, e, taip pat esate raginami pasisakyti, kad trauktume ir jūsų mintis Mūsų laukianti užduotis yra tikrai nemenka ir turime dirbti drauge, kad ją išspręstume. Svarbiausias dalykas tai fiskaliniai gebėjimai. Kai kurie pasisako už biudžetinius gebėjimus, kiti vertina skeptiškai tai. Taip pat yra ir tokių, mm, kurie yra labai atsargus ir mano, kad mūsų laukia dar ilgas laikas. Manau, kad turime išsikelti savo bendrą tikslą. Turime siekti ekonomikos ir pinigų sąjungos e, tvaraus stabilizavimo, pasiekti daugiau nei to, ko pasiekame per pastarosius du metus. Manau, kad žengti tikrai svarbus žingsniai priekin. Nežiūrint į tai, na, tikriausiai nereikėtų savęs apgaudinėti. Uh, dabartinės pastangos atremti krizę yra ne tik pastangos įveikti vieną krizę ir mes neturėtumėm supaprastinti diskusijų, bet turėtume dirbti drauge, kad įveiktume bendrus iššūkius ir tai mums uždeda atitinkamą atsakomybę. Turime ieškoti kelių į ateitį iliuzijų čia neturiu. Be, jeigu neišspręsime pabėgėlių krizės sprendimo, jeigu neišspręsime indėlių, nesukursime indėlių garantijų schemos. Ir taip pat turime užtikrinti, kad galiojančios taisyklės būtų tinkamai gyvendinamos. Taigi, jeigu viso to nepasieksime, e, Eurozonos biudžetiniai gebėjimai tikrai bus visai ne tai, ko norime. Todėl tai yra mm, užduotis mums visiems. Jeigu norime iš esmės sustiprinti ekonomikos ir pinigų sąjungą, negalime atmesti sutarties pokyčių. Ir biudžeto gebėjimų klausimas yra tų didesnių diskusijų dalis. Man atrodo, kad reikia laikytis kelių pamatinių principų. Kaip, kaip sakoma sutartyse, mūsų tikslas sukurti bendrą rinką, e, didinti jos konkurencingumą ir siekti socialinio ir ekonominio bendradarbiavimo. Kad galėtume sustiprinti socialinės rinkos ekonomiką Europoje. Tačiau e, pagrindinis modelis yra euras, o visa kita išimtys. Jei šalis nusprendžia nes, neprisijungti prie eurozonos, jie, jos negalėtų apspręsti eurozonos integracijos spartos. E, patvirtiname daugiametę finansavimo programą Europos Sąjungoje ir turime jos laikytis. Nenorime kurti papildomų fondų už šios daugiametės finansavimus programos. Vieningumas čia yra svarbiausias dalykas. Ir reikia skirti reikalingus išteklius. Reikia aptarti tokius klausimus, pavyzdžiui, kaip galėtų atrodyti biudžetiniai gebėjimai. Kokių sprendimo, sprendimų prieimimo struktūrų mums reikia Ar akcentuojame atsakomybę ir kontrolę, didesnį parlamentų dalyvavimą. Jei prisiminsime, kai buvo pradėtas skurti ESSF, aš pamenu, kad darbas truko ilgomis naktimis ir buvo kalbos, kurias primtas sprendimas dėl Europos strateginių investicinių fondo ir vyriausybių vadovai nusprendė, kad reikia skirti 60 milijardų eurų strateginėms investicijoms, bet tuomet buvo pažįstos parlamento teisės ir, įgalio, ir kontrolės įgaliojimai. Žvelgiu Alaną Lamasūrą, kuris čia yra mes primėme reikalingus sprendimus, kad, kad toks sprendimas atsirastų, bet mes paėmė 60, skirime 60 milijardų eurų, viršijome numatytas aukštutinės ribas, ne, nesilaikėme daugiametės finansavimo programos taisyklių ir visą tai vyko be Europos parlamento paramos tuo metu, kai, kai tai buvo nuspręsta. Man atrodo, kad yra svarbus veiksnys, kurį kur, kur, kur reikia atsižvelgti. Taip pat turime suvokti, kad sanglaudos politikos tikslas buvo E, silpnesniems šal, šalims pasi, pra, padėti pasiekti Europos e, išsivystimo vidurkį. Galima pasitelkti nuo savuosius išteklius, tačiau su kokiomis sąlygomis reikalavimais juos susijęti, kad, kad tie gebėjimai atsirastų. Turime nepamiršti eurozonos įvaizdžio, jos stabilumo. Tai vienintelis mūsų šansas ateičiai. Ačiū Raimerį Biugė. Dabar e, pradedam e, diskusiją. E, pirmininkaus mano kolega. Ačiū, ponė pirmininkė, ačiū už suteiktą žodį ir visiems kalbėjusiems už išsakytas mintis. E, išsakyta buvo daug minčių, bet aš norėčiau, kad pirmiausia būtų išreikštos nuomonės, o paskui pateiktumėt klausimus. Ir jeigu turit klausimų žmonėms sėdintiems tribūnoje, tai aiškiai pasakykit, kam skiriat klausimą. Pirmiausia, ponas Dijas, Portugalijos Respublikos asamblėjos atstovas. Labas rytas, gerbiamas pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti kalbėjusiesiems už komentarus ir už antrosios diskusijų dalies pradžią. Aš pats norėjau vieną dalyką išskirti. Tiksliau gal du. <clears throat> Mūsų Europos bendryje yra pagrįsta e, tokiais tikslais kaip taika ir bendra plėtra. Mūsų tikslas nebuvo biudžetinis stabilumas Mes e, sutelkėme labai daug įvairių priemonių, kurios leidžia e, ištobulinti nacionalinę biudžetinę apskaitą, tačiau man atrodo, kad mes neturim priemonių, kurios leistų tvarkyti visų valstybių narių, ypač eurozonos tikrą ekonominę raidą. Visi puikiai žinom, kad eurozonos biudžetinių e, galimybių sukūrimas yra būtina priemonė, būtinas metodas kuris leistų įtvirtinti konvergenciją. Tik tada mūsų politika sukurs konvergenciją. Tai yra vienintelis būdas uh, sušvelninti ar net panaikinti asimetrinį šoką uh, ne valstybėse, kurios nėra eurozonoje. Aš dėkuoju Europos parlamento narams, tarp visko, kurie pateikė labai naudingą mano kviz dokumentą. Kitas klausimas. Dėl to, kad nuolat yra atedama priimti visą eilę e, dokumentų, kurie sustiprintų pasitikėjimą tarp e, privačių finansuotojų, privačių investuotojų ir viešų investuotojų. Aš galvoju apie bankininkistės sąjungą ir bendrosios rinkos įtvirtinimą. Šių paketų užbaigimas e, uždeda papildomą naštą nacionaliniams biudžetams, nesgi galų gale iš nacionalinių biudžetų yra e, finansuojama, e, vykdoma daugiau viešųjų finansavimo projektų negu iš kur kitur. ES fiskalinės politika turi būti vykdoma atsižvelgiantis valstybių narių skirtingą išsivystimo lygį. Tam reikia skirtingų investicijų ir iš privataus ir iš viešojo, skiriaus, e, e, viešojo sektoriaus. Ir konvergencija tam yra labai reikalinga tarp skirtingų valstybių narių. Ponas Van Appeldorn toliau iš Niderlandų senato. Thank you, uh, Mr. Chairman. Dėkuoju, ponė pirmininkė, kolegos. Norėčiau paminėti klausimą, kurį kolega iš Olandijos senato Baker šįryt klausė. Jis kalbėjo, kad gali būti, kad trūksta fiskalinio kom, m, e, susitarimo legitimumo. E, ir Italijos deputatas apie tai kalbėjo šiek tiek anksčiau. E, fiskalinis susitarimas turėtų pagerinti Europos valdysenos demokratiškumą, bet iš tiesų jis sukuria tam tikrą e, atotrukį, tam tikrą skylę demokratiškume. Ir aš bijau, kad ta skylė dar labiau padidės, jeigu bus sukurtos vadinamosios nacionalinės konkurentingumo valdybos. E, buvo kalbama apie nepriklausomas tokias valdybas. Niderlanduose apie tai kalbėjo ir e, ponas Doiselblomas šyrit, tokia konkurencingumo valdyba jau egzistuoja ir mes galėtumėm iš mūsų patirties pasimokyti. Mes žinome, kad jos vaidmuo Olandijos ekonomikos politikos kūrime buvo ženkliai kritikuojamas visų politinių partijų. Ir paaiškėjo, kad ta valdyba atlieka per daug stiprų vaidmenį Ir tada e, Niderlandų ekonomikos politikai tarsi nurodymus duoda išoriniai ekspertai, kurie, apie to, kurie galvoja apie tolimą 20-25 metų perspektyvą. Tai nėra gerai. Nepriklausomos e, konkurencijos tarybos ar valdybos uh, jeigu jos bus įkurtos ES, dar labiau padidins demokratinio legitimumo stoką. Todėl aš norėčiau pateikti klausimą tribūnoje sėdintiems svečiams, ypač ponui Moskovičiui, kaip jūs tą problemą vertinate? Ar nemanot, kad demokratiniai e, politiniai procesai bus dar labiau ribojami, jeigu bus sukurta tokia valdyba? Ačiū. Toliau, ponia Alaniselė iš Suomijos Eduskuntos. Kiitoksia. Ačiū. Pirmininkė, dėkuoju už labai įdomią diskusiją. Bent jau kol kas į tokia buvo. Mes visi po finansų krizės susidūrėm su tris, trimis pagrindiniais uždaviniais. Mes turim suremontuoti ekonomikos pamatus, kad ekonomika vėl pradėtų aukti, subalansuoti viešosius finansus ir trečia, užkirsti kelią naujai finansiniai kriziai. Akivaizdu, kad reikia koordinavimo ir bendradarbiavimo ir ES ir Eurozonoje ypač. Norėčiau išskirti kai kuriuos labai svarbius principus. Visų pirma, atvirumas. Mes turime atviriau vertinti tas problemas Europoje. Be to, turime stengtis geriau įgyvendinti e, priimtus sprendimus ir užtikrinti geresnį visą ko valdymą. Man ypač neramu, kai sakoma, kad e, greta solidarumo reikia akcentuoti ir valstybių narių atsakingumą, atsakomybę. Iš esmės visi ir taip suvokiame, kad mūsų atsakomybė yra didelė, nes kitaip iškils labai daug abejonių dėl e, pasitikėjimo. Finansų krizėje jau tokių dalykų esame matę. Mes e, žinome, kad moralinis nepasitikėjimas sukels grėsmę pasitikėjimo ES stabilumo apskritai. Todėl aš norėčiau paklausti komisijos nario Moskovičiai, jūsų nuomonę, kaip e, emocinio pasitikėjimo, moralinio vadinamojo pasitikėjimo aspektas vertinamas šiuo požiūriu. Toliau Europos parlamento atstovas Nurison capacity of the Eurozone in line with what was said by the co-rapporteurs Beres Pone pirmininkė, aš norėčiau išsakyti e, keletą pastabų apie tai, ką šiandien girdėjome ir dėkoju ponui Biogai iš tai, kad jis pasikeitė darbo dokumentus su mumis. Europos parlamente matome, kad prasideda procesas e, ir toks pasikeitimas nuomonėmis mums yra labai svarbus Pirmiausia, investicijų koncepcija, apie kurią kalbėjo e, komisijos narys Moskovičiai. Taip, investicijos yra esmė, e, kuriant e, darbo vietas, skatinant ekonomikos augimą Europoje, tačiau aš teikčiau, kad viešų investicijų judėjimo laisvė yra ribota. Viešos išlaidos Europoje ir taip yra per didelės. E, negalim uh, sakyti, kad daugelį valstybių narių yra per mažas deficitas, daugiausiai jis yra per didelis ir visi, kaip žino, valstybių skola yra žymiai per didelė, o ne per maža. Todėl aš sakyčiau, kad eurozonos fiskalinio e, gebėjimo didinimo tikslas yra pritraukti daugiau privačių investicijų, o ne didinti viešasis investicijas. Ir tokiems elementams kaip struktūrinės reformos Mūsų ekonomikų kūrencingumo didinimas ir jų patrauklumo privantiems investuotojams gerinimas yra būtini. E, Pritariant tam, ką ką tik sakė ponė Pervanš Beres, eurozonos konvergencija yra būtina. Taip, e, turime lygintis su konkurencingiausiamis ekonomikomis. Ir akivaizdu, kad konkurencingumo gerinimas yra e, vienas iš prioritetų. Norėčiau paraginti visus labai sąžiningai ir nuoširdžiai iš esmės įvertinti jau turimas priemonės, kokių rezultatų esam pasiekę panaudodami ES pinigus jau dabar, kokių rezultatų esame pasiekę panaudodami turimas finansinės priemonės, skaitant pačią naujausią. Tai yra Europos strateginių investicijų fondą. Ir paskutinis pastebėjimas dėl santykių tarp eurozonos valstybių ir ne eurozonos valstybių. Aišku, mes turime eurozonos valdyseną gerinti, todėl ir galvojam apie fiskalinius gavėjimus. Tarp kitko, sąlygos siejamos su fiskaliniu sustarimu yra e, esminės, esminės, kad pasiektumėm savo tikslų. Turime stiprinti santykius su valstybėmis, kurios neįeina eurozoną, tai yra būtina Bandau apibendrinti. Valstybės, kurios nori prisijungti prie euro, nori tam, tikro, tam tikrų garantijų, kad e, joms nebus padaryta žala. Klausant pono Kamerono, toks nesusidaro įspūdis. Valstybės, kurios per artimiausius trejus, ketverius, penkerius metus norės prisijungti prie eurozonos, turi turėti teisę tą daryti. Jeigu jos nori dalyvauti finansiškai eurozonos veikloje, tai jos turi taip pat ir gauti naudos iš sprendimų, kurie yra priimami dėl fiskalinių gebėjimų eurozonoje. Ačiū. To, uh, um... Labai ačiū. Dabar uh, suteiksiu jų galimybę atsakyti išsakytus klausimus. Mūsų prelegentams pirmiausia buvo daug klausimų pateikta ponui Moskovičiai, todėl jam suteiksiu žodį, o paskui uh, pranešimo autoriai, ponė Bereš ir ponas Bögė galės atsakyti. Pirmiausia, ponas Moskovičius. Euh, euh, Aš pabandysiu pradėti pasisakymą nuo mūsų poreikių e, analizės ir e, problemų, kurios iškyla dėl biudžeto politikos apibrėžimo, supratimo. Dabar mes gyvename kontekste, kai biudžeto politika ilgą laiką E, būdavo siejama su konsolidavimu. Ir dabar e, šiek tiek matome, ji prisideda prie bendro ekonomikos augimo. Dauguma eurozonos valstybių narių, o ir tų, ne, kurios nepriklauso eurozonai, tą darė ir dabar e, mus visus sieja skirtingos krizės - pabėgėlių krizė, terorizmo keliama krizė, jos keliamos grėsmės, Brexit grėsmė. Aš tikiuosi, kad Europos taryba uh, leis tą problemą išspręsti, Graikijos krizė ir galiausiai finansinė, socialinė krizė, kurios užsitęsė, nors kartais aš jau rimtai galiu pasakyti, kad uh, Europa pakankamai tvirtai brenda iš jos, iš pasakutinės. Uh, e, kai šnekame apie e, biudžetinius sustarimus, turim pagalvoti apie Junkerio pasiūlymus. Jis bandė rasti atsaką masiniam investicijų deficitui Europoje. Europa e, su tuo susidūrė ir taip pat suvokiame, kad turi būti sukurta viešų investicijų politika, kuri kainuos nepaprastai brangiai. Kai galvojame apie, pavyzdžiui, pabėgėlių krizę, Vokietijos finansų ministras Šoibleris e, sakė, kad turi e, būti įvesti naujai mokesčiai, pirmiausia, e, benzinui, kad būtų iš tų pinigų galima finansuoti prieglopščio ir migrantų politiką. Aš pats nemanau, kad yra reikalingas mokestis tam. Aš galiu pasakyti, kad anksčiau imigracijos iššūkius esame atrime perpaskirdami fondus E, skirtingoms politikoms skirtus. Bet kokiu atveju aš manau, kad reikia teikti, kelti tikrą klausimą. Mūsų laukia labai brangiai kainuojantis ir ilgalaikis uždavinys. Ir vienas iš jo sprendimo elementų yra solidarumas, įskaitant ir solidarumą su Vokietija, kuri be abejo yra ekonomiškai stipriausia valstybė, bet kuri viena negali e, atsakyti, atremti tokio iššūkio. Ir e, manau, kad atsakydami į visus klausimus, pirmiausia, turim suvokti, kad yra biudžetiniai apribojimai ir biudžetinės galimybės. Kitas dalykas e, - eurozonos biudžetas ir finansinės problemas. Aš jūsų projektą perskaičiau ir dar skaitysiu ir pirmiausia, man kilo klausimas, kodėl reikia E, keisti politiką. Galima būtų sakyti, kad e, reikia perpaskirstyti pinigus, reikia e, sustiprinti biudžetą. Kai aš buvau Prancūzijos finansų ministras, mes nuolat kalbėjome apie draudimą nuo nedarbo. Būtų numatyta minimali įmoka, bet tai būtų labai svarbi investicija Aš manau, kad į tokio pobūdžio klausimus pirmiausia turėtume atsakyti. Kitas svarbus klausimas yra, kokio masto būtų toks biudžetas. Ir trečias svarbus klausimas yra biudžetiniai resursai. Šiame kontekste, tarp kitko, mes turėtume kalbėti ir apie ES biudžetą. Kokie yra nuosavi ištekliai? Yra e, Mario Monti grupė įsteigta, kuri e, šį klausimą svarsto Ir be abejo, dar kartą šią problemą mes turėsime bandyti išnagrinėti. Ne tik Europos e, e, Sąjungos bendrame kontekste, biudžeto kontekste, bet ir eurozonos kontekste. E, buvo pateiktas klausimas apie tai, koks yra santykis tarp eurozonos valstybių ir valstybių, kurios nepriklauso eurozonai. Pabandysiu atsakyti labai atsargiai, nes e, nežinau, kokia yra nuomonė formuojama e, ministrų taryboje. Aš pats dalyvauju ir ECOFIN ir Eurogrupės posėdžiuose ir manau, kad yra būtina užmėgsti labai gerus ryšius tarp valstybių, kurios yra eurozona ir už eurozonos ribų. Pavyzdžiui, aš galvoju apie bankininkistės sąjungą. E, jos pokyčiai daro įtaką ir valstybėms, kurios nepriklauso eurozonai. Ir jau dabar sukurtieji mechanizmai yra uh, svarbus visoms ES valstybėms. Tuo pat metu mes turime pripažinti, kad tas faktas, kad ne visos valstybės yra prisijungusios prie eurozonos, E, eurozonos valstybės neturi turėti specialių privilegijų. Tos, kurios šalis priklauso eurozonai, jos turi turėti tam tikrų prioritetų. E, buvo e, pateiktas klausimas dėl reputacijos, vadinamosios moralinės reputacijos valstybių, kurios nėra eurozono ir kurios neprisideda prie eurozonos politikos formavimo, vis tik uh, turi užtikrinti veiksmingą demokratinę e, sistemą. Ir Eurozonos finansų ministrai teikia pasiūlymus, kurie yra būtini e, biudžetui apibriežti, bet e, kai kalbame apie parlamento kontrolę, tai suprantame, kad negalime apsiriboti tik eurozona. Mes kalbam ir apie jūsų nacionalinių parlamentarų dalyvavimą, ir apie Europos parlamento aktyvų dalyvavimą. Europos parlamentas apibrėžė, e, gina visų valstybių interesus ir yra keliami labai specifiniai kartais klausimai. O bendraujant su nacionaliniais parlamentais, toks formas kaip jūs gali kokybiškai prisidėti prie geresnių santykių organizavimo. Thank you. Um, then either Mr. Berger or Dėkuoju. Toliau Bergeris ar Bereš. Prašom, jums po tris minutės. Dėkui, aš pasistengsiu kalbėti trumpai ir pakomentuosiu, ką e, komisijos narys pakalbėjo apie, komisijos, e, apie pabėgėlių krizę. 80 sutarties straipsnis kalba apie didelius pabėgėlių srautus ir apie jų paskirstimą bei finansavimą. Mes kalbame apie įgyvendinimo priemonės ir biudžetą, bet pateiksiu pavyzdį. Europos ekonominių studijų institutas Mannheime atliko skaičiavimus ir prie išvados, kad e, pabėgėlių krizės suvaldymas sieks 30 milijardų eurų per metus, tai yra 1,5 valstybių narių BVP. Tai reiškia, kad mes turėsime peržiūrėti mūsų finansinius įsipareigojimus arba tiesiog pakeisti e, valstybių narių e, teisės aktus. Be valstybių narių solidarumo pabėgėlių krizės finansavimas arba pagalba valstybėms, kurios labiausiai nukenčia, yra neįmanomas. Buvo kalbėta apie skubiausius instrumentus. Na, mes turime pasinaudoti jau galiojančiais teisės aktais. Yra struktūriniai fondai. E, tai yra tarsi sąlyga, prielaida. Bet e, ar nėra tos lėšos naudojamos neveiksmingai. Reikia įsiaiškinti, ar kaip jos pasiteisina ar ne. Buvo kalbėta apie investicijas iš. Buvo kalbėta apie Europos strateginį investicinių fondo e, lėšas. Dėl to vyksta diskusijos, tačiau noriu pasakyti, kad prieš pradedant diskusijas dėl lėšų injekcijų turime pirmiausia pakalbėti apie e, teisės aktus. Dėkui, dabar pakalbėkime apie tas fiskalinės e, tarybas. Taip, apie jas aš kalbėjau savo kalboje. Akivaizdu, kad Italijos e, biudžeto e, komitetas yra paskirtas atsakyti e, į tuos iššūkius ir ta e, konkurencijos e, valdyba yra išrinkta dviem trešdaliais parlamento narių. Tai yra 2015 metų patvirtintas komitetas valdyba. Ir Europos komisijos pasiūlymas kurti tokias konkurencinės valdybas, mano supratimu, gali šiek tiek e, pažeisti tų organų nepriklausomumą. Nes e, tokiu būdu kyla grėsmė, kad e, tokie organai bus skiriami, o ne išrenkami. Dar noriu pakalbėti dėl eurozonos mm, biudžetą. Žinoma, ten, kur yra biudžetas, turi būti ir išdas. Bet mes, kažin, ar turėsime valios kurti tą bendrą biudžetą, kurti bendrą bankinę sąjungą. Jeigu to mums nepavyks padaryti, tai mes pateksime į užburtą ratą ir uh, tai mums naudos net neš. Dėkuoju, dabar žodis e, poniai Beres. Ačiū pirmininkė, labai trumpai. Labai džiaugiuosi, kad e, čia mūsų diskusijose pabėgėlių tema tapo pati, pačia pagrindinė. Tai yra labai svarbu, nes aš pati vakar pateikiau pasiūlymą, kad mes privalome na, pagelbėti Vokietijai, Šoiberiui, gerinant pabėgėlių e, prieimimo sąlygas. Tai yra viena iš svarbiausių užduočių, kurią turėtume prisimti mes visi kaip europiečiai. Tai yra solidarumo užduotis. E, tai yra pagalba konkrečiai Vokietijai, bet taip pat tai yra solidarumo išraiška ir e, platesnė europinė prasme. E, buvo sakyta, kad situacija valstybėse narėse nevienoda. Taip, bet čia reikia ir tų fiskalinių standartų europinių lygių, o taip pat tam tikrų specifinių reikalavimų kiekvienai valstybei. Taigi tas diversifikavimas turėtų būti. Ir dar paskutinis komentaras dėl e, demokratinio legitimumo. Apie tai juk mes čia šiandien ir diskutuojame, bet e, jeigu mes apsispręsime dėl eurozonos biudžeto, tai tikriausiai mes turėsime viršyti savo e, nesutarimus nuo koordinavimo turėsime pereiti prie biudžeto valdymo. Į tai tikrai pakeis nacionalinio parlamento ir Europos parlamento vaidmenį. Paskutinė mintis dėl e, viešųjų išlaidų, kurių ne, ne, nereikia daugiau didinti. Iš tiesų, Junkerio planas aiškiai įrodo, kad e, neįmanomas ūkio atsigavimas bie viešųjų investicijų. Čia buvo skleista minčių, kad jeigu e, bus pakankamai kapitalo ES, tai jis a, e, paskatins augimą. Aš tam galiu pritarti ir e, labai tikiuosi, kad šios mintis baigsis konkrečiais pasiūlymais, kurie pagelbės mūsų piliečiams įveikti e, šios vienos bendros valiutos funkcionavimo krizę. Dėkoju. Toliau Prancūzijos nacionalinės asamblėjos e, atstovas ponas Miei. Dėkui pirmininkė. Mes diskutuojame dėl ekonominių ir biudžeto politikų koordinavimo. Tai yra labai svarbu, jeigu norime, kad mūsų pinigų sąjunga nebešlubuotų, bet būtų tvirta. Koordinavimas nereiškia, kad visi darome tą patį. Turime išvengti, kad nacionalinės politikos, kurios gali būti visiškai e, svarbios nacionaliniu lygiu, nebūtų netinkamos europiniu lygiu. Tai yra paprasta mintis, bet e, pažvelkime tiesiog, kas įvyko per tą praeitą recesiją. Mes visose es valstybėse e, nurėžėme savo išlaidas pagal savo šalies supratimą, ėmėme taupyti, bet e, rezultatas buvo tas, kad e, apskritai e, nesumažėjo mūsų valstybės deficitas. Tas koordinavimas E, kuomet vadovaujamasi taisyklėmis, nėra tinkamas sprendimas. Taigi, kai kalbame apie šią diskusiją, turime suprasti ir paaiškinti, kaip veikia ta visa eurozona ir kaip veikia kiekviena šalis. Europos komisijos narys e, atkreipė dėmesį, kad svarbus yra nacionalinių parlamentų vaidmo ir šitas, šita mišri sprendimų prieimimo sistema gali būti labai reikšminga, siekiant įveikti tuos asimetrinius šokus, bet taip pat siekiant ir paskatinti investicijas tokiu recesijos laikotarpiu. Ir taip pat tikintis ilgalaikių e, rezultatų, nes mes puikiai matome, kiek ta recesija atsiliepia investicijom. Taigi, manau, kad mums reikia padaryti pažangos, E, mūsų diskusijose ir pastatyti, taip sakant, eurozoną ant kojų. Dėkoju. Toliau kolega iš Graikijos parlamento Balauras. Galbūt netiksliai ištariau. Balauras. Ponas Balauras. Jo nėra, atsiprašau. Tuomet e, ponas Harbers iš Niderlandų parlamento. Ačiū. Šioje sesijoje kalbame apie tai, kaip išspręsti problemas, dėl kurių iškilo sunkumų šalyse. Turime E, atsižvelgia į įvairiausių agentūrų patarimus bandyti šias problemas spręsti. Gerai, kad komisija sukūrė, įkūrė savo biudžeto klausimų tarybą, tačiau noriu žuoti klausimą apie formą ponui Moskovici. Ar fiskalinė valdyba gali būti nepriklausoma ir taps nepriklausoma nuo komisijos? Taip pat yra klaus, turiu klausimą apie biudžeto taisyklių uh, sudėtingumą, pavyzdžiui, stabilumo ir augimo paktą. Kalbame ir apie lankstumą, kalbėdami apie jį. Stabilumo ir augimo pakte turėtų būti numatytas ir lankstumas. Lankstumas turėtų palikti erdvės nacionalinėms interpretacijoms netgi, pažiūrėjau, kalbėdami apie pabėgėlių krizės kainą, aiškiai matome, kad tai turėtų būti išimtis, tačiau tai nereiškia, kad dinksta būtinybė finansuoti tokias išlaidas. Ar stabilumo paktas, stabilumo paktas išsilaikys arba žlugs mm, ir tai apspręs būtent pasirinktas metodas išspręsti šią problemą. reikėtų tai svarstyti ir iš biudžeto perspektyvos. Ponas Geičia iš Bulgarijos biudžeto klausimų komiteto. Ačiū, ponė pirmininkė. Žinoma, mes labai remiame siūlymą harmonizuoti fiskalinę ir biudžeto politiką valstybių narių. Vakar kalbėjome apie galimybę harmonizuoti mokesčių sistemas. Ir ponas Moskovicis sakė, kad pirmasis mūsų siekis būtų suderinti netiesioginį apmokestinimą. Galbūt tai geriau nei, nei tiesioginio apmokestinimo e, derinimas, bet ar tai geras žingsnis? Jis pasitelkė palyginimą, supaprastinta, paly, supaprastinta palyginimą su jungtinėmis valstybėmis, bet net. Uh, optimalios valiutos zona susijusi su e, netiesioginių mokesčių optimizavimu, nes netiesioginių mokesčių dydis skiriasi skirtingose šalise. Ar tikrai bus einama šia kryptiminis, man kyla bejonių, ar tai teisingas kelias. Turiu klausimą ir apie fiskalinį perteklių. Kolegos, apie, kokius, apie kokį fiskalinį perteklių perviršį per pastaruosius 40 metų tik Vokietija patyrė fiskalinį perteklių perviršį 2015-aisiais, tačiau to nepakako netgi finansuoti e, migracijos problem, migrantų problemams. Kuriuose šalise egzistuoja toks perviršis? Tik Vokietijoje, kitų šalių nematau. Taigi, kaip mes e, surinksime lėšų tam biudžetui, jeigu Taigi tas fiskalinis perviršis pasitaiko vieną kartą per 40 metų ir vienoje šalyje. Aš esu nacionalinio parlamento atstovas ir noriu paklausti, kaip Jūs manote, kokiu būdu Vokietijos parlamento nariai balsuos už tai, kad jų biudžeto perviršis būtų panaudotas tam, kad būtų garantuotas Junktinės karalystės ar kitos šalies biudžetas? Taigi, reikėtų peržiūrėti nuostatą šiuo klausimu. Ir vėlgi, kalbant apie pabėgėlius, reikėtų didesnės atsakomybės. Ja turėtų prisimti tos šalis, kurios tiesiogiai prisidėjo prie to, kas vyksta Azijoje, Afrikoje, Vidurio rytuose. Reikia solidarumą rodyti visur ir tada, kai iškyla problemos. Bundestago atstovas. Ačiū kolegos. Visų pirma, nemanau, kad biudžeto sprendimus galime priimti e, atsitiktinai pasikliaudami šansų. Tai visiškai neužtikrina demokratiško tokių sprendimų legitimumo. Mes siekiama konkrečių rezultatų biudžeto planavime Europos mastu. Šiandien ryte kalbėjome apie demokratišką legitimumą, tačiau žmonės nori. Šiais laikais jie nori mažiau, Europo, mažiau Europos. Ir manau, kad už tai mes atsakingi turime labai aiškiai pasakyti, kad mūsų politika turi būti nukreipta į žmonių poreikių patenkinimą. Žmonės nori rezultatų, o ne procedūrų. Būtent todėl taip svarbu, kad mūsų, mūsų patvirtintos sutartys yra tokios svarbios. Daug kalbėjome apie stabilumo ir augimo paktą ir kitas sutartys jos turi, jų įgyvendinimas turi būti tinkamai prižiūrimas, būtina jų e, laikytis. Ir tai yra demokratiško legitimumo dalis. Žmonės iš tikrųjų nori, kad mes pasimokytume iš krizės, kuri buvo ištikusi eurozoną pastaraisiais metais. Ir todėl labai svarbu, kad pamastytume apie tai, kaip toliau e, veiksime. Kalbame apie koordinavimo arba finansų ministeriją, bet gal reikėtų pakalbėti ir apie sutarčių laikymasi. Kuo, e, tink, kuo geriau gyvensime sutartis, tuo sėkmingiau sieksime savo tikslų ir, ir, ir tuo geriau pasirengę bus žmonės pritarti e, galių perdavimui. Pone Beres, Portugalijos asamblėjos atstovė. Ačiū, ponė pirmininkė. Šiandienos diskusijos tikrai labai svarbios, ypač dėl to, kad mums drauge svarbu pakalbėti apie nacionalinių parlamentų vaidmenį ir, ir jų santykius su Europos institucijomis, ypač biudžeto ir fiskalinės politikos klausimais. Taigi tai politinės diskusijos labiau nei grinai ekonominės diskusijos, nes instrumentai, apie kuriuos kalbame, uh, E, tampa vis didesnės politinės svarbos ir atrodo, kad griežtų, griežto taupimo laikai nesikeičia. Reikia daugiau koordinavimo, bet tai neturėtų būti vien tik naudojamas, jis neturėtų būti naudojamas kaip figos lapas. Bendra politika e, šalis veikia nevienodai. Fiskalinis susitarimas yra ne tas pats Prancūzijoje, Italijoje ar Vokietijoje jo poveikis visada nevienodas, jis turi ne tik ekonominį ir, ir finansinio, bet ir politinio poveikio. Ir būtent tai norėjau pabrėžti. Piliečiai Europoje yra nusivylę, jie jaučiasi bejėgiai, jiems atrodo, kad jie negali pakeisti priemonių, kur, kurios jiems daro poveikį, jie kenčia dėl griežtų taupimo priemonių ir būtent todėl atsiranda demokratijos deficitas nes šalims primetami e, apribojimai ir griežti reikalavimai. Šalis norintis įvairių iniciatyvų, piliečių vardu, bet kai tai bando daryti, jos jaučiasi kaltos ir praranda sprendimų prieimimo galę. Ir būtent tai yra demokratijos deficitas. kai finansų rinkos išlieka prioritetu, o ne žmonių gerovė Europoje. Turime kalbėti apie demokratiją ir solidarumą, kai kalbame apie šios demokratijos klausimus. Turime pasirūpinti, kad būtų mechanizmai ir instrumentai, kurie negalėtų tiesiog primesti valstybėms kokio nors požiūrio. Mane neramina tai, kad tas koordinavimas nėra tikras. Koordinavime reikia e, ieškoti konkrečių priemonių, pavyzdžiui, priemonių paremti pabėgėlius Ir pamatinis principas čia turėtų būti solidarumas. Ponas Lau iš Suomijos. E, dar du kalbėtus išklausysim ir paskui pereisime prie uh, užbaigiamųjų pastabų. Dar bus kalbėtų iš Latvijos ir Prancūzijos. Kiitos, herra puheenjohtaja. Ačiū, pirmininkė. Akivaizdu, kad eurozonai ekonominio koordinavimo reikia Šiandien aš klausausi diskusijos ir pranešėjų ir galvoju apie problemą, kuri yra susijusi su dviem skirtingais pasauliais. Vienas pasaulis yra toks, kad e, sprendimai yra priemami e, ES lygmenių ir tame pasaulyje gyvena ES pareigūnai ir nacionalinių valstybių pareigūnai dalyvauja tame procese taip pat, o kita realybė, kitas pasaulis yra mūsų piliečių pasaulis. Labai svarbu užtikrinti, kad tie du pasauliai vienas nuo kito netitoltų, nes kitaip e, sprendimų prieimimo pagrystumas, teisėtumas subyra. Aš e, labai šiltai remiu Eurozonos finansų ministro pasiūlytas idėjas ir e, Eurozonos biudžeto pasiūlymus. Aš manau, kad reikėtų akcentuoti E, kad valstybės narės ir pačios yra atsakingos už e, e, priimamus sprendimus. Jeigu savarankiškos atsakomybės nebeliks, tai mes pereisim prie centrinio valdymo. Latvijos Seimos narys dabar kalba. Vienas klausimas dėl finansų sektoriaus skaidrumo. Kaip Jūs komentuotumėt pareiškimą, kad atskaitomybės Junktinėse Amerikos valstijose finansų sektoriaus ligmuo yra aukštesnis negu ES finansų sektoriaus atsakomybės ligmuo. Pareiškimas ir nuomonės, kuriuos jūs kelbėte, yra dabar išviešintos, e, o Junktinėse Amerikos valstijose taip visuomet buvo. Europoje iki šiol viskas būdavo neskelbiama. Kitas dalykas, kodėl mes kalbame apie biudžeto politiką ir apie biudžeto koordinavimą? Gal pasinaudokime dabar progą ir ponui Moskovičiai e, komisijos nariui pateikime klausimą, ar paskolų sektoriaus sisteminė krizė nulėmė ekonomikos ir finansų krizės atsiradimą. Tiesiai šviesiai paklauskim, ar nekalbame apie perteklinį verslininkų įsiskolinimą, kuris sukėlė krizę, o ne viešojo sektoriaus problemos. Ar ponas Moskovičiai posėdžio galioje, pabaigoje negalėtų pasiūlyti kokios išeities, kuri leistų išvengti privačios skolos, nes būtent dėl jos atsiranda e, burbulas, kuris gal galės proksta. Adam. Ir paskutinis klausimas, ponė Luvaži iš Prancūzijos nacionalinės asamblėjos. Ačiū, ponė pirmininkė. Ši diskusija labai įdomi ir aš norėčiau sureaguoti E, pasisakydama apie nacionalinių parlamentų suverenumą. Gerbiamas komisijos narin Moskovičiai, jūs priminėte, kad turi būti gerbiamos nacionalinių valstybių narių prerogatyvas ir jų suverenumas. Tai yra būtina, tai yra pamatinis elementas. Viena vertus, apie tai šiandien jau ir buvo kalbėta, bet kita tema šiandien buvo aptarta, tai yra e, ekonominė, fiskalinė, socialinė konvergencija. Konvergencinė pusė buvo e, akcentuojama. Uh, E, jūs kalbėjote apie, e, pažiūrėjau, draudimą e, nedarbo atveju, apie kai kurių valstybių narių bandymus nacionalinių lygmenių kovoti apie už su agresyviu fiskalum, fiskalumu. Taip pat sakėte, kad reikia užkirsti kelią e, sukčiavimui fiskalinėme pasaulyje. Ar jūs nemanote, kad tai yra kišimasis į nacionalinį suverenumą? E, ar ne, užtikrinsime per didelės konvergencijos Europos lygmenių. Kaip mes e, galime išti, užtikrinti uh, gerą balansą tarp konvergencijos ir suverenumo. Tai būtų tobula, uh, subalansuota pora. Viena vertus suverenumas, kita vertus konvergencija. Ir tai, aš manau, leistų mums pasiekti balansą, apie kurį jūs kalbėjote. Tai nėra lengva. Baigdama savo klausimą, norėčiau pasakyti, kad e, partnerystė tarp Europos parlamento ir nacionalinio parlamentų turi būti koordinuojama ir e, tai yra e, nulemantis elementas, leidžiantis užtikrinti mano minėtą į balansą. Ir dar vienas e, norintis pasisakyti prieš pradedant pietus. E, noriu iškart įspėti tribūną senčių žmonės, negalės ilgiau kaip po dvi minutės kalbėti, kada baigsim ne vėliau kaip penkiolika po pirmos. Bet dar noriu klausimą pateikti Italijos atstovas Sankarelijo. Dėkuoju pirmininkė. Norėčiau sugrįžti prie fiskalinių valdybų klausimų, ką rekomendavo Europos komisija. E, šios valdybos būsų, turėtų būti sudarytos iš pirmininko ir keturių narių. E, dėl narių būtų susitarta konsensuso būdu. Ir jeigu konsensuso nebus, bus apsisprendžiama paprastos daugumos būdu. Labai svarbu apibriežti šių narių e, kandidatūrų profilį. Todėl mano klausimas yra skiriamas ponui Moskovičiai remiantis kokiais objektyviais kriterijais komisija įvertins šios valdybos narių kompetenciją. Kokie tai bus kriterijai, nes sprendimas bus e, tvirtinamas komisijai. Manau, kad reikėtų pasikliauti Italijos metodu, kuomet mes skyrėme tokią valdybą. Ir reikėtų kaip daugiau įtraukti nacionalinius parlamentus, e, siekiant e, apibrėžti tuos objektyvius kriterijus skirti valdybos narius. Na bent jau nacionaliniai parlamentai ir Europos parlamentas turėtų būti įtraukti apsisprendžiant dėl metodo ir dėl narių kompetencijos. Kitas dalykas šitų e, fiskalinės valdybos narių e, atlyginimas. Kas e, apsispręs dėl tų išlaidų? Ar yra numatyta biudžeto atskira eilutė? Dėkoju uždėmesi. Dėkoju, dabar žodžiu sveiksime mūsų komisijos nariui Moskovicijui per dvi minutės man tikrai nepavyks atsakyti visus klausimus. Jeigu jūs suteikite man daugiau laiko, tai aš pasistengsiu atsakyti išsamiau. Taigi, pirmas klausimas dėl tos mišrios politikos eurozonoje. Manau, kad dabar, šiandieną, viskas susiję su skolos problema, nes šiandieną yra pastebimas ūkio augimas, nepaisant to, kad nuo krizės pradžios viešoji skola padidėjo 30 procentų, o tai e, yra nepakeliama našta. Bet kokiu atveju apie tai reikia kalbėti e, viešai. Taigi, kalbant apie viešąją skolą ir privačią skolą, tai yra pagrindinis iššūkis mūsų politikams. Aš asmeniškai nemanau, kad vėl kaupėsi e, rinkoje burbulas, nes dabar jau mes turime tuos finansinius instrumentus suvaldyti bankų e, problemas. Mes neturėtume grįžti atgal vėl grįžti prie taupimo, bet taip pat negalime ir visiškai atsisakyti taisyklių, nes sudarytume prielaidas e, tokioms krizėms, kurios jau patyrėme. Taip, augimas jau atsigauna prasidėjo, ūkiai atsigauna, bet tai dar yra labai pažeidžiamas procesas. Dėl fiskalinės politikos kai yra ta vienbalsiškumo taisyklė, čia sunku pasiekti e, vieningo sprendimo. Bet mes turime tiek parlamento, tiek nacionalinių parlamentų paramą. Tokiose srityse kaip kova su mokesčių vengima, mes pasiūlėme gana ryštingą projektą. Taip pat galiu paminėti e, skaidrumo klausimą ir ataskaitas apie kiekvieną valstybę. Čia aš turiu savo asmenišką nuomonę, bet e, apie tai reikėtų kalbėti atskirai. Kitas dalykas tai yra PVM. -as. Kitą savaitę komisijoje vyks diskusijos ir e, kalbėsime apie tą bendrą PVM sistemą. Bet primenu, kad e, mes tik tai nustatysime tam tikrą bendrą sistemą, o PVM vis viena išlieka kiekvienos valstybės prerogatyva. Jeigu valstybės norės, tai galbūt ir kalbėsime apie suvienodinimą, bet mm, mes kalbame apie tai, kad e, užsienio didelės e, kompanijos pagaliau e, mokėtų atitinkamus mokesčius už savo sukūriamą gaunamą pelną. Toliau, dėl fiskalinės valdybos, taip, jinai turėtų būti nepriklausoma, turėtų pateikti nuomonę dėl eurozonos, dėl kiekvienų valstybių. Ir narių skirimas, žinoma, čia yra svarbiausias klausimas, bet tai valdybos darbas tikrai neturėtų, taip sakant, stabdyti komisijos veiklos ir darbo. Ir tuos kriterijus, žinoma, mes turėsime pasirinkti. Ir galiausiai paskutinis klausimas dėl konvergencijos ir suvereniteto. Na tai yra ES esmė. Mes susibūrėme į savarankiškų valstybių sąjungą ir einame kartu. Ir mums vis viena reikės tiek Europos, tiek nacionalinių parlamentų. Žinote, kad penk, penkių pirmininkų pranešime mes kalbame apie du etapus. Ir Pirmasis etapas yra būtent tos konkurencinės valdybos kūrimas. O antrasis etapas yra gerokai ambicingesnis. Tai yra demokratinė valdysena. Ir tas etapas siekia 2017 metus. Aš tik tai galėčiau jūs, parlamentarus, paskatinti nelaukti tų 17 e, metų ir tas diskusijas dėl demokratijos pradėti kaip įmanoma greičiau. Diskusijos dėl Europos ekonominės ir pinigų sąjungos neturi laukti ir neturi būti vilkinamas, laukiant, pavyzdžiui, kol baigsis rinkimai Vokietijoje ar dar kitur. Taigi, dar kartą noriu padėkoti, kad aš turėjau progą dalyvauti šiuose diskusijose. Dėkuoju, toliau ponas Berger. Ačiū. Atrodo, kad kolegė iš Portugalijos kalbėjo apie solidarumą. paramos programos tikrai susijęs su solidarumu ir turime nepamiršti, kad 2014-2020 biudžeto kontekste kalbame apie nemažą kiekį lėšų skiriamą skirti, e, padėti regionas, pavyzdžiui, 490 iš daugiau nei 600 skiriama regionams, didinti konkurencingumą, e, kurti reikalingas struktūras. Ateitis visada prasideda namuose vietoje. Jei tinkamai padarai namų darbus, gali e, tikėti solidarumo. Buvo klausimas ir apie gebėjimus ir biudžeto perviršį. Mano regionas mano regione yra apribojimai ir, ir keliamos sąlygos, kurias būtina tenkinti, nes kitaip tai atsiliepia nacionaliniam solidarumui. Ir jei pažvelgsime, ką valstybės, kaip valstybės elgesi su biudžetu gerais ir blogais laikais, gerais laikais reikia taupyti blogiems laikams. Ir jeigu panagrinėsime, kaip jos elgesi krizių situacijoje, tai galbūt išeitis galėtų būti sistema, prie kurios prisideda visi peržiūrėkite dokumentą. E, jo esmė sukurti apsauginę sistemą ateičiai ir apsvarstyti sprendimus. Aš už subsidiarumą, nes jei negalime. Nes negalima turėti ne, nekintančios, nelankščios struktūros, tačiau tuo pat metu negalime kalbėti apie bet negalima įsivaizduoti tos politikos, bendros politikos atsietos, ponė Parevanšveriš. Žinau, kad laiko tikrai labai mažai. Kaip jau sakiau, jūs patys pirmieji susipažinote su mūsų rengiamo dokumento projektu, bet tai reiškia, kad mes tą dokumentas, parengsime sėkmingą dokumentą tik tuo atveju, jei visi parlamentai, nacionaliniai parlamentai ir Europos parlamentas drauge apspręs E, demokratišką legitimumą, kurio pagrindu renk, kursime eurozonos biudžetinius gebėjimus. Tai nelengva užduotis. Tai, kaip jau sakiau, darbinis dokumentas, nes tema svarstoma jau nuo 70-ųjų metų, Magdugo laikų, tačiau prisimename tai ištikus kriziai, eurozonoje ypač, ir kaip buvo priminta, kalbame šiandien ir solidar, kalbėdame apie solidarumą, apie būtinybę priimti pabėgėlius. Ačiū visiems ir iki kitų susitikimų. Ačiū ir ponas. Bošer. Būdo. Dėkuoju pirmininkė. Pabaigoje norėčiau vieną kitą dalyką aptarti ir priminti vieną kitą jūsų pasiūlymą. Nepamirškime, kad mes, mūsų laukia du įsipareigojimai Tai yra 2020 m. strategijos atnaujinimas. Ir čia, tai galėsime padaryti tik tai vertinę jau dabar pasiektus rezultatus ir įvardinę tai, kas nepasiteisino. Tai yra e, aiškus tikslai. Siekiame e, daugiau žimtumo ir sumažinti skurdą. Antra vertus, fiskalinio susitarimo įtraukimas į e, Europos teisę. Čia apie tai turime mąstyti labai rimtai, kaip e, makroekonominės taisyklės atsiliepia mūsų ekonomikoms. Tai štai šios dvi e, mąstymo kryptis gali mums suteikti nemažai e, peno diskusijoms. Nes jau dabar privalome spręsti makroekonominius disbalansus. Negalime e, kalbėti ne tik tai apie komercinius pervišius, bet taip pat yra mūsų biudžeto problemas. Suteikdama žodį ponė Artui užbaigti šią sesiją, noriu priminti, kad po pietų darbą pradedame 2.15.3, 14.45 tas 15 minučių, kurias dabar panaudojame, paimsime iš papietinės sesijos. Pone Artvy, ačiū. Išvados. Aš noriu pasidžiaugti vykstančiamis diskusijams, jos buvo tikrai turtingos. E, mes iš esmės prisijėmėme nemenką riziką, kuomet nusprendėme Europos Sąjungą aprūpinti pinigais, eurų. Tas pinigas yra našlaitis, jis nepriklauso nei vienai šaliai. Ir tą problemą bandome spręsti parengdami bendros nusavybės taisyklės. Tai yra į, valdymas per taisyklės. Ir valdymas taisyklių pagalba e, pasirodė esas e, turinti savo ribas, tai atskleidė ir Graikijos krizė, ir taip pat augimo lygis eurozonos šalise. Ar, ar tai mus tenkina? Taip pat daugelie šalių yra nemenkas nedarbo lygis. Taigi, kas svarbiausia - valdysena. Man atrodo, kad eurozona yra siejama su konkrečiu ypatingu solidarumu. Tam, kad sukurtume Europos stabilumo mechanizmą, reikėjo skirti lėšas ir, ir dalyvavo čia eurozonos valstybės. Ir toks solidarumas e, apima tam tikrą specifinį valdysenos metodą. Žinoma, e, yra e, bandoma rinktis politikos priemonių derinį, bet yra dar nemažai laisvės manevras. Man atrodo, kad, man atrodo, kad demokratiškinis legitimumas gali būti sustiprintas priežiūros institucijų, jeigu tos priežiūros, tose priežiūros institucijose dirbtų nacionalinių parlamentų, Europos parlamento nariai. Kaip jau sakiau, fiskalinio susitarimo e, e, nuostatos mums suteikė tokią galimybę. O kalbant apie eurozonos biudžetą, ponė komisijos nariai, parlamentas ėmėsi iniciatyvos, mes rengėme pranešimą šią temą. Ir dėl jūsų pasiūlymų noriu pasakyti, kad e, būtina nedelsiant žengti priekin, šiek tiek ryštingiau, drąsiau. Ir jums leidus norėčiau pastebėti, kad e, europiečiai yra prisirišę prie euro ir Europos piliečiai, valstybių narių piliečiai ir eurozonos šalių nariai tikisi tikrai didelės, didesnės pažangos e, ekonomikos valdysenoje. Tikrai nepamirškime to. Bon.